Dar yra vienas punktas mūsų darbo atvarkėje – paaiškinimai dėl balsavimo. Ir dabar žodis ponui Pospišil. Pono Pospišil nėra. Tuomet žodis e, poniai e, Palomai Lopes Bermejo. Ačiū, ponė pirmininkė. Junkeris prisistatė kaip politinės komisijos vadovas. Komisija visada buvo politinė struktūra prisidengusi technokratinę kaukę, e, e, tai didžia dalimi EPP politinės šeimos dalis, jie nori tik e, sumažinti piliečių ir darbuotojų teisės, viskas, ko jie siekia, tai nevaržama konkurencija. Pateiktas pasiūlymas yra, ne, ne, neapima nieko nauja, ten yra nieko nauja. Ir nėra pasiūlymo įvesti minimalų atlyginimą, ką Junkeris žadėjo, kai jis buvo patvirtintas komisijos pirmininku taip pat ne, nesilaiko ir kitų pažadų. Taigi kaukė nukrito ir dabar Junkerio darbo tvarkė tampa aiški. Parlamentas privalo griežtai sureaguoti ir pasipriešinti. Aš bent jau toj programai nepritarsiu, nebalsuosiu už ją. Ponas Balso Zoltan. Ačiū pirmininkė. komisijos veiklos programa. Negalėjau balsuoti už ją, turėjau balsuoti prieš, nes rezoliucija nesu, nėra aišku, nėra jokių gairių apie tai, kaip e, komisija spręs ES problemas. Vienintelė jų problema yra centralizacija ir jų siekis yra atimti kuo daugiau galių iš, iš suverenių vyriausybių ir e, užtikrinti didesnį biudžetą. Tai nesutikė jokių vilčių e, Europos pakraščiuose esančioms valstybėms. Nėra noro išspręsti kri, e, migra, migrantų krizės. Bandoma tik tai gydyti simptomus. Ir veiksmų programoje e, visapusiškai remiamas e, susitarimas su JAV. Kadangi turiu tik minutę, nesigilinsiu į tolesnės detalės, bet ši rezoliucija buvo nepriimtina. Toliau ponės Manmikins. Kolegos. Europos ekonomika nesivysto, nes stagnacija jau yra labai užsitęsusi e, investicijų labai mažai. Kaip galime tikėtis, kad paklausa atsigaus, jei daugelie valstybių yra didelis nedarbas, ypač jaunimo tarpe. Tie, kurie neturi darbo, negali nieko pirkti. Daugelis tų žmonių turi didžiulės paskolas ir, tu, ir didelį dalį savo pajamų žmonės atiduoda bankams. Apie kokias pajamas mes kalbame? Tūkstančiai europiečių dirba, bet neuždirba pakankamai. Jie nežino, ar nebus atleisti kurią dieną, negali mm, atsidėti pinigų, kad susitaupytų. Daugelie sektorių darbo vietos mažinamos nėra stabilumo. Svarbu, kad komisija savo veiklų, veiklos programoje e, akcentuotų e, darbo vietų kūrimą ir įtraukti į darbo rinką. Tai yra išeitis iš krizės. Ačiū. Toliau žodis e, ponui Polčiak. Ačiū pirmininkui. Aš džiugiai balsavau už šią e, rezoliuciją dėl komisijos darbos programos. Manau, kad ten kalbama apie aplinkosaugos, socialinius klausimus. Džiugiuosi ir tuo, kad komisija suvokia e, už ką jai tenka atsakomybė, ypač sritise, kuriuose, pavyzdžiui, šiuo metu išgyvename humanitarinę krizę. Taip pat noriu pabrėžti, kad paremiau šią programą, nes joje apžvelgta ir įtraukti ir tai, ką mes vadiname aplinkosaugos pabėgėliais. Uh, Tai žmonės, kurie plūsta į Europą dėl to, kad jų regionus ištiko gamtinės katastrofos, pavyzdžiui, sausros. Dėl visų šių priežasčių aš paremiau komisijos darbų programą ir tikiuosi, kad parengiamasis darbas, apie kurį komisija informavo, bus atliktas ir kad mes iš tikrųjų pasirenksime e, ateities krizėms. Ačiū. Ir dabar noriu Jums